paskirtasis komisijos nariai. Ačiū, gerbėmieji parlamento nariai. Dėkoju už jūsų atvirumą. Dėkui už labai konkrečius klausimus ir už tai, kad taip konkrečiai išsakėte savo lūkesčius. Mane tikrai sužavėjo e, jūsų atsak... E, klausimų kokybę. Taip pat žavės ir tai, tuo, kaip jūs ginate savo poziciją. E, supratau, kokiu pasiūlymu jūs tikitės iš e, komisijos. Taigi mums reikės rasti būdą, kaip e, būtų galima visą šį darbą įtraukti, vairius komitetus ir apjungti labai vairias pozicijas. Norėčiau kreiptis į abu komitetų pirmininkus ir paprašyti štai ko. Jeigu svarstamas kažkoks klausimas, kuris susijęs ne vien tik jų, su jūsų komitetu, tai diskusijas reikėtų kviesti suinteresuotus kolegas iš kitų dviejų, trijų e, parlamento komitetų ir tai daryti kiek įmanoma anksčiau. Jeigu to nebus padaryti, tai tuomet aš esu įstikinęs, kad mūsų darbas nebus sėkmingas. Mes kalbame apie skaitmeninimą, apie naujus standartus, reguliavimą arba reguliavimo nebuvimą. Aš tikiuosi, aš jumise matau kritišką, bet sąžiningą partnerį. Supratau jūsų aiškę poziciją ir jūsų lūkesčius ir darysiu viską, kad tuos jūsų lūkesčius įgyvendinčiau. Čia. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Oettingeriui. Dėkuoju Jums už Jūsų paraginimą, Jūsų kvietimą ir aš ir ponė Buzikas be abejo atsižvelgsime į tai. O dabar noriu suteikti žodį ponui Buzikui, kad jisai galėtų pateikti savo mintis apibendrindamas tai, kas įvyko. Gerbimi kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums ir pasidžiaugti tuo, kad šiame, šiuose klausimuose dalyvauja e, visų Europos piliečių atstovai, tai yra ir pilietinės visuomenės, ir žiniasklaidos atstovai. Ir e, kreipiuosi visus, kas klausosi šių klausimų, žiūri juos per internetą. Džiaugiamės, kad jūs galite tai daryti. Dėkoju jums ir dėkoju taip pat ir parlamento nariams už visus jų klausimus. Didžiąją daugumą klausimų pateikė pramonės ir mokslinių tyrimų komiteto ir kultūros komiteto nariai. Tačiau Imko Jūri ir Lybė komiteto nariai taip pat uždavė maždaug 30 procentų visų klausimų. Taigi mes puikiai bendradarbiavome ir dėkuoju Jums už tai. Ir ponė paskirtasis komisijos nariai, dabartinės komisijos pirmininko pavaduotoju. Mes dėkojame Jums už tai, kad Jūs e, atsakėte visus mūsų klausimus. Jums sėkmingai labai sekėsi tvarkyti mūsų energetikos sektorių ir e, energetinių tinklų sujungimas visų Europos lygminių, visos Europos Sąjungos lygminių buvo labai svarbus ir jūs prie to prisidėjote. Jūs daug kalbėjote ir apie tinklus, ir apie paslaugas, ir apie interneto žiniatinklio svarbą šiandienos gyvenime. Taigi, į tri komiteto vardu mes linkime jums sėkmės per kitus penkerius metus ir aš noriu pranešti gerą žinią Kiti e, klausimai prasidėjęs rytoj 9 val. ryto, nebejoju, kad įtri e, komiteto nariai labai apsidžiaugia sužinojo tokią žinią ir mes e, susitiksime su jumis anksti ryte ir kalbėsime su, klausysime pona Moedės, kuris bus atsakingas už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas. Dėkoju savo bendra pirmininkiai, dėkoju Jums už puikų bendradarbiavimą Ir būtent jūsų bendradarbiavimo dėka mes galėjome taip sėkmingai pirmininkauti šiems labai sudėtingiems klausimams. Tiesiog norėčiau dar kai ką pridurti. Natūrali. Norėčiau ir aš padėkoti visiems. Labai ačiū pirmininkui Buzek, labai ačiū ponui Ettinger už jo geranoriškumą, ačiū kolegoms. Man labai patiko, kad Nors per šį klausimą pasisakė daug narių e, iš e, kelių komitetų, buvo išlaikyta tam tikra pusiausvyrą, buvo pateikta klausimų ir apie e, skaitmeninę ekonomiką ir apie kultūrinius klausimus. Toks mūsų tikslas ir buvo. Mes Taip pat kalbėjome apie tai, kad kultūrinė įvairovė yra e, mūsų ateitie laukiantis iššūkis ir galimybė. Dar norėčiau paprašyti e, šiek tiek kantrybės ir tylos, nes e, turiu informacinių pranešimų. Noriu kai ką pranešti jums. Taigi, mes, kaip visi žinote, dabar tęsime vertinimą komitetuose Ir noriu Jūs informuoti, kad ITRE ir KULT komiteto koordinatoriai susitiks rytoj už uždarų durų. Susitikimas vyks nuo 6 iki 7 valandos vakaro salėje ASP 1G3. Uždaras koordinatorių susitikimas. Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams už darbą tokį vėlyvų vakarą. Tikrai visiems mums šis posėdis buvo labai vaisingas ir naudingas. Ačiū visiems už dalyvavimą. Labai punktualiai baigiame darbą.